priimtas. Protokolai rugsėjo 18 dienos 18 dieną nutrauktos plenarinės sesijos yra paviešinti, jeigu niekas neprieštarauja, jie patvirtinami, niekas neprieštarauja. Tai